Ladies and gentlemen, dear... Ponios ir ponai, kolegos, labas rytas. Turbūt žinote, kad aš pakeičiu pirmininką poną Royal, kuris dalyvauja APP posėdėje Palermo. Taigi dėl šių priežasčių ne visi APP nariai dalyvauja ir šiandienos mūsų komiteto posėdėje. Manau, kad darbo atvarkiai galime pritarti, jokių pareiškimų neturiu. Ir manau, iškart galime pradėti diskusiją dėl panaudoto brandolinio kūro ir radioaktyvių atliekų tvarkymo pranešimo projekto. E, taigi galite pateikti pakeitimus iki balandžio 12 dienos ir dabar paprašysiu atstovės pristatyti šį pranešimo projektą. Dėkoju pirmininkė. Visų pirma, norėjau padėkoti kolegoms, kurie pateikė tiek daug pakeitimų. 293 pakeitimus gavome. Taigi, tai tik iliustruoja, kad klausimas yra labai svarbus, direktyva labai aktuali. Ir manau, kad tikrai kartu dirbdami galime tekstą patobulinti dar labiau. Aš pasistengiau sugrupuoti pakeitimus į tam tikras kategorijas, atsižvelgdama į turinį ir dabar trumpai jums viską pristatysiu. Taip pat pasakysiu, kaip pati vertinu šiuos pakeitimus. Visų pirma, norėjau pasakyti, kad kai kuriuose pakeitimuose minima tragedija Japonijoje, Fukushimos katastrofa. Taip galime naudoti šį pavyzdį, norėdami iliustruoti, ko, kuo gali visa tai baigti ir manau, kad pavyks mums pasiekti kompromisą. Bet nepritarčiau toms nuomonėms, kad dėl kai kurių pakeitimų pasiūlymų turėtumėme iš vis atmesti direktyvą. Taip pat yra tam tikrų pakeitimų siūlymų, kuriuose teigiama, kad iš vis turėtumėme atsisakyti brandolinės energetikos. Būčiau linkusi nepritarti tokiems pakeitimams. Taip pat kai kuriuose pakeitimuose siūloma keisti patį teisinį pagrindą, remiantis sutartimi dėl es veikimo. Šiandien nuomonės šiuo klausimu nepareikščiau, todėl kad laukiu dar nuomonės iš teisės reikalų komiteto, nes pateikėme jiems užklausą dėl šių dalykų. Kita pakeitimų grupė būtų apie finansinius išteklius. Pati patobulinau tekstą šiuo klausimu sulaukėme tam tikrų pakeitimų, e, kuriais prašoma užtikrinti finansavimą, kad finansavimas būtų atitinkamas, taip pat, kad būtų išlaikytas principas teršėjas moka. Manau, kad tikrai pavyks mums pasiekti kompromisą šioje vietoje. Konstatuojamoje dalyje antrame punkte ir kai kur dar tekste yra siūlomo pakeitimų dėl finansinių išteklių. Taip pat turime pakeitimų susijusių su terminais, terminologija. Vieni nori įtraukti, apibriežti storage, tai saugojimas. Aš siūlyčiau pritarti toms apibrieštims, dėl kurių jau buvo sutarta. ir manau, kad reikėtų daryti tą atskirtį tarp storage, tai yra laikino saugojimo, ir disposal, tai yra laidojimo. Manau, kad susitikimo metu su šešėliniu pranešėju mes galėsime apsispręsti dėl šių apibrieščių įtraukimo į tekstą. Taip viskas taptų dar aiškiau bet aš pritarčiau ap termino apibriešties final disposal, galutinis laidojimas. Tokiam terminui, o ne galutinis saugojimas. Taip pat siūloma įtraukti apibriešti e, gilus geologinis laidojimas arba laidojimas giliuose geologiniuose sluoksniuose. Taip, įmanoma tokia alternatyva. Manau, galime būti atviri šioje vietoje. Reikia atsižvelgti į saugumo standartus ir manau, kad pavyks pasiekti kompromiso ir dėl šio pasiūlymo. Taip pat buvo pateikta pasiūlymų dėl darbuotojų saugos net keletas pakeitimų buvo pateikta, ypač iš užimtumo komiteto. Taip pat sulaukėme pakeitimų dėl tarptautinio bendradarbiavimo. Taip, manau, reikėtų dar įtraukti ir regioninį bendradarbiavimą, Turime bendradarbiauti tiek išteklių, tiek informacijos keitimosi srityje. Tačiau norėčiau pastebėti, kad tas tarptautinis bendradarbiavimas brandolinių atliekų srityje yra įmanomas tik tuomet, jeigu šalis turi labai mažai brandolinių atliekų bet kol kas nėra aišku, kas, kaip apibriežti tą kiekį mažai brandolinių atliekų. Taip pat kyla klausimas, ar galima pervežti radioaktyvesias atliekas. Taip pat neaiškios techninės brando, radioaktyvių atlikų perdirbimo galimybės, tačiau manau, kad visus šios klausimus reikėtų palikti ekspertams. Taip pat sulaukime pakeitimų dėl nacionalinių priežiūros institucijų. Taip pat siūloma nustatyti aiškus prioritetus ir įgaliojimus šioms institucijoms. Nežinau, ar tai būtina, nes tai yra pagrindų direktyva. Turbūt nereikėtų minėti nacionalinių institucijų konkrečių įgaliojimų šioje vietoje. Taip pat tikrinu, ar e, tam tikri pasiūlyti pakeitimai atitinka Paryžiaus konvenciją. Ir dar kartelį norėjau pasakyti, kad ši direktyva nėra kalba apie tai, ar mes ašome už ar prieš branduolinę energetiką. Mes čia kalbama tik apie tai, kaip panaudoti jau panaudotą brandolinį kūrą ir ką daryti su radioaktyviomis atliekomis. Taip pat noriu pabrėžti, kad negalime kalbėti apie šimtaprocentinį saugumą, kai turime omenyje brandolinę energetiką. Taigi aš tikrai noriu norėčiau atmesti visus pakeitimų siūlymus, kur minimas šimtaprocentinis saugumo užtikrinimas, nes tai nėra įmanoma. Kalbant tiek apie brandolinę energetiką, tiek apie kitos rūšies energetiką. Taigi pritarčiau tik tiems pakeitimams, kurie kalba apie aukštą tam tikrą saugumo lygį. Fiona Hall, kurios šiandien su mumis nėra, pasiūlė penkis pakeitimus bet mano nuomonė jie yra šiek tiek per silpni. 15 metų turime šį teisinį vakumą. Taigi, manau, reikėtų dar kartelį viską aptarti su šešėliniais pranešėjais. Taigi, sulaukėme daug pakeitimų, kaip matote, o dabar laukiu jūsų pastabų. Uh, Dėkoju. Dabar lauksiu šešėlinių pranešėjų nuomonės. Manau, kad Rebeka Holmes pirmoji paprašė žodžio, prašau. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Uh, ich möchte, bevor ich uh, zu um, dem. Dėkoju. Prieš pereidama prie projekto ir konkrečiai pakeitimų norėčiau dar kartelį pakartoti tai, ką sakiau praeito posėdžio metu. Diskutavome dėl saugos direktyvos. Šią direktyvą jau dviejai metai, o po Fukushimos tragedijos su atitinkamu komisaru mm, diskutavome apie bandymus nepalankiausiamis sąlygomis ir direktyvos vaidmenį. Direktyvoje nėra jokių ambicingų saugumo standartų. Kalbant apie bandymus nepalankiausiamis sąlygomis, matome, kad nėra jokių bendrų ES saugumo standartų. Kalbant apie ambicijas šioje srityje, manau, reikėtų apie tai kalbėti. Kol kas aš susidariau nuomonę, jog ta klaida, kurią padarėme apibrėždami saugumo standartus gali būti pakartota. Kai kalbame apie atliekų tvarkymą ir laikymą, bijau, kad nepadarytumėme vėl tos pačios klaidos. Manau, kad pateiktas projektas šiek tiek susilpnina komisijos pasiūlymą Manau, turėtumėme laikytis tų ambicijų apibrėžti bendrus aukštus saugumo standartus. Ir mielai aptarčiau šį klausimą, tai yra koks yra mūsų komiteto vaidmuo po Fukushimos tragedijos. Manau, kad pasiūlymai yra nepakankamai ambicingi, ypač, kaip sakiau, toje srityje dėl saugumo standartų, dėl galutinio saugojimo. Taigi pasiūlymas jau iš pat pradžių buvo, mano nuomonė, silpnokas ir mes norime jį dar labiau susilpninti. Taigi, turime viską sustiprinti, nes jei pažiūrėsime į tai, ką mano visuomenė po visų Japonijos įvykių iškyla tokia problema kaip brandolinių atliekų saugojimas. Ir manau, kad tikrai turime sugriežtinti tekstą ir pagalvoti, kokiam dokumento variantui pritarsime. Taigi tai būtų pirmasis dalykas, kurį norėjau paminėti ir dar turėčiau klausimų dėl pačio turinio. Šie visi dalykai yra labai svarbus, nes jeigu atsižvelgsime į tai, ką pasakė komisaras Ettinger, tai, kas jau padaryta šioje srityje ir kalbant apie brandali, radioaktyvių atlikų tvarkymą, komisaras ne vieną kartą yra pasakęs, kad radioaktyvių atlikų eksportas iš ES yra įmanomas, bet ką matome dabar, yra tai, kad eksportas į trečiąsią šalis yra neatsakingas. nes trečiosios šalis, į kurias eksportuojamos radioaktyvosios atliekos, neturi tinkamų saugumo standartų, tų atliekų laikymo ir tvarkymo saugumo standartų. Tik norėjau paklausti, kokia būtų komisijos nuomonė. Ar komisija ir toliau mano, kad tai, ką pasakė komisaras, yra teisinga. Tai yra, ar tikrai reikėtų visiškai uždrausti tokio pobūdžio eksportą. Taip pat norėčiau, kad komisija pakomentuotų a, tą dalyką, kurios šalis galėtų būti labiausiai paveiktos tokio pobūdžio eksporto. Taigi, mes galime apeliuoti į Euratomo direktyvą, į jos nuostatas, ar mes turėtumėme laikytis kitokio paužiūrio. Norėčiau, kad taip pat komisija pakomentuotų diskusijas vykstančias su taryba. Kokios diskusijos vyksta eksporto uždraudimo srityje ir norėtumėme sužinoti, kokia yra dabartinė situacija. Nes komisaras Sutinger pasisakė už tai, kad tokio pobūdžio eksportas iš vis galėtų būti uždraustas. ir kai kalbame apie Fukushimos poveikį, kalbame šiame kontekste, tai yra šitie svarbus dalykai. Taip pat dar norėjau paklausti, ką komisija galvoja apie saugumo pakeitimų siūlymus pateiktus pranešėjo. Pranešėjos nuomonė reikėtų turėti konstatuojamoje dalyje nuostatas dėl saugumo standartų. Išties sudėtingas klausimas ir manau, kad tie pateikti siūlymai labai susilpnina pirminį komisijos pateiktą variantą. Ir galiausiai norėjau pakomentuoti dar vieną pranešėjos mintį, kad negalime užtikrinti aukščiausio ar visiško saugumo. Trisdešimt metų dirbu su radioaktyvių atliekų saugojimu, taip, tobulumo visiško galbūt negalime pasiekti, bet galime dirbti tą linkme. Nuo to laiko, kai Europoje pradėjo veikti pirmas brandolinis reaktorius, tuomet niekas nežinojo, kaip reikėtų teikti to ilgalaikio radioaktyvių atliekų saugojimo paslaugas. radioaktyvių atliekų problema yra aktuali. Mes kol kas nesugebėjome jos išspręsti. Ir dabar atsižvelgdami į Fukushimos tragediją turėtumėme taip pat atsižvelgti į tas valstybės, kurios, kuriams kyla žemės drebėjimų pavojus. Jeigu tose šalyse giliuose geologiniuose sluoksniuose palaidosime atliekas, kils, saug, gali kilti saugumo problemų. Ir nematau, kad šiame tekste būtų kalbama apie šiuos svarbius fundamentalius klausimus. Taip, šimtaprocentinio saugumo galbūt nepasieksime, bet reikia stengtis užtikrinti kuo didesnį saugumą. Taip, po Fukushimos mes turime atsižvelgti ir į kitus rizikos faktorius, ne tik į žemės drebėjimus. Kalbėjo ponia Harams, dabar kalbėjęs Europos konservatorių ir reformatorių atstovas. Ponas Tašinovski, dėkoju ir dėkoju Jums už tai, kad sutikėte man galimybę išsakyti savo nuomonę. Pirmiausia, Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai. Na, turime visiems priminti, kad pradėjome renkti šį pranešimą dar prieš Fukushimos įvykius. Ir tai, kas įvyko Fukushimos atominėje elektrinėje, viską tik tai apsunkino. Todėl mes turime neprarasti sveiko proto ir elgtis racionaliai. Šiame pranešime yra nagrinėjama daugybė klausimų. Ir nemanau, kad mes turėtume painioti šį pranešimą su apsirūpinimu energijos šaltiniais ateityje. Šiame pranešime mes kalbame panaudotą kūrą bei radioaktyvių atliekų tvarkymą. Todėl ir turime visą dėmesį sutelkti ties šiais klausimais. Ši tema yra labai aktuali šiuo metu, jie labai domisi mūsų piliečiai. Ir tai yra suprantama, kadangi kalbame apie labai pavojingas atlikas, tačiau kartu jau turime pakankamai technologinių sprendimų, kurie gali padėti mums saugiai saugoti šias atlikas. Todėl turime nustatyti griežtas atlikų saugojimo taisyklės. Mes kalbame šiuo metu apie radioaktyvių atliekų galutinį saugojimą geologiniuose sluoksniuose. Gali būti, kad technologija bus dar toliau tobulinama. Visi šie technologiniai sprendimai labai daug kainuoja. Kai kalbame apie galutinį saugojimą, reikėtų nepamiršti, jog būtina išnagrinėti visas jau egzistuojančias naujausias technologijas, kurios gali padėti mums geriausiai prižiūrėti panaudoto kūro saugiklas. Mes taip pat pritarėme tam, kad saugojimas būtų vykdomas vietoje. Reikia vertinti visus su saugumu susijusius veiksnius bei atsižvelgti į tai, ko, kokie sprendimai gali labiausiai tikti atsižvelgiant į konkrečios vietos ypatumus, konkrečios saugyklos ypatumus. Nemanau, kad dabar reikėtų labai įsijausti ir labai susirūpinti dėl to, kas įvyko Fukushimos atominėje elektrinėje. Žinome, kad tenai buvo padaryta techninių klaidų ir turime iš jų pasimokyti. Problemos kilo ne dėl žemės drebėjimo, bet dėl jo kilusio tsunamio. Taigi nepamirškime to. Šiandien kalbame apie pavojingas radioaktyvesias atlikas. Štai kokia yra šio pranešimo tema. Stengiamės surasti labai aukštų labai e, aukštos kokybės, aukštų standartų technologinių sprendimų. Gal reikėtų kalbėti apie tai, kaip geriausiai galima būtų saugoti panaudotą kūrą ir radioaktyvesias atlikas. Aš pritariu poniai Harms. Kalbėti šią temą nėra paprasta. Tačiau aš manau, kad mes turime pasakyti apie tai, jog reikia teikti kuo daugiau informacijos apie panaudoto kūro saugiklas, kad uh, reikia nustatyti griežtas taisyklės, kurios būtų taikomos visoje Europos Sąjungoje. O kalbėdamas apie atliekų eksportą, galiu pasakyti, jog jau egzistuoja tam tikros taisyklės. Nūdienos pasaulis yra labai sudėtingas. Ir Todėl gal vertėtų aptarti tai, į kokias šalis mes galime eksportuoti atlikas. Ir ne vien radioaktyvesias atlikas. Nors turiu pripažinti, jog jog Labai svarbu yra užtikrinti, kad šios atlikos nebūtų naudojamos netinkamais tikslais. Taigi dar kartą noriu pasakyti, kad svarstyti šį pranešimą šiuo metu nėra lengva ir parengti pasiūlymus taip pat nėra paprasta. Dėkuoju dabar socialdemokratų frakcijos vardu ponia Hersok. Dėkuoju, pirmininkė. Leiskite pradėti nuo palinkėjimo dėl mūsų darbo tvarkės. Šį klausimą svarstysime per antrąją plenarnę sesiją birželio mėnesį. Tai reiškia, kad jau mūsų svarstymas vyks po tarybos posėdžio. Ir būtų puiku, jei mūsų komitetas galėtų pasistengti padaryti viską, kad e, mūsų nuomonė pasiektų tarybą dar iki jos e, posėdžio, tam, kad jie galėtų į ją atsižvelgti. Pagal Euroatomo sutartį mes galime reikalauti, kad procedūra būtų pankstinta dviem savaitėm. Ir jei taryba pamatys iš tikrųjų, kokia balsų dauguma Europos, Europos parlamento nariai pritarė pranešimui, tuomet gal jį bus labiau linkus atsižvelgti į mūsų nuomonę. Taigi aš siūlyčiau pankstinti darbo tvarkaraštį. Na, mums Europos parlamente labiausiai rūpi tai, kad šiam pranešimui pritartų kuo daugiau politinių frakcijų. Tik tai taip mes įrodysime, jog Europos parlamentas yra rimtas e, teisėjų kuros partneris, kuris e, geba judėti viena kryptimi. Visi kalbėjo apie Fukushimą ir aš turiu ją paminėti taip pat. Taip, mums reikia tarptautinių procedūrų, standartų, remintis kuriais galima būtų tinkamai saugoti panaudotą kūrą. Nes Fukushima parodymus visiems, jog dabartinių taisyklių nepakanka. Ir aš manau, kad tam pritarė visos frakcijos. Europos parlamentas negali veikti visą galę ne vien dėl Euroatomo sutarties, bet ir dėl kitų klausimų susijusių su energijos balansu. Socialistai, manau, elgsis vieningai. Kaip šešėlinė pranešėja, aš šiuo metu negaliu Jums pasakyti, kokia bus mūsų frakcijos pozicija, nes panašu, kad nuomonių bus įvairiausių ir turėsime į jas visas atsižvelgti. Stengsime parengti tokį balsavimo sąrašą, kuris atspindėtų visų mūsų narių poziciją. Aš stengsiuos e, kiek įmanoma siekti kompromiso. Bet nebijoju, jog nuomonių įvairiais klausimais gali būti įvairiausių. Ir gal ne visas jas galėsiu Jums paaiškinti. Tačiau akivaizdu, jog visi galime sutarti dėl vieno dalyko. Mums reikia daugiau skaidrumo ir geresnio, gere, daugiau informacijos teikimos visuomeniai. Kadangi tik geriau informuota visuomenė galės iš tikrųjų už, užimti aiškę poziciją dėl tokio sudėtingo klausimo. Antra. Mes manome, kad reikia pirmiausia rūpintis žmonėmis. Šie žmonės, tai yra elektrinių darbuotojai, dirba su labai pavojingomis medžiagomis ir todėl jų įgūdžiai, jų kvalifikacija uh, turėtų būti labai aukštos kokybės e, ir jie turėtų žinoti apie naujausius e, mokslinio tyrimų duomenys. Aš neminėjau, bet kolegoms gada žinoma, kad užimtumo komitetas parengė savo nuomonę, kuri, mano galva, yra labai gera ir mes turime atsižvelgti į užimtumo komiteto pateiktus pakeitimus. Manau, kad būtų puiku, jei mes galėtume atverti duris geresnė valstybių narių bendradarbiavimui. Junktinės Amerikos valstijos šiuo metu stato panaudoto kūro saugyklą, Rusija daro tą patį ir aš manau, kad kad, e, tai, kad 27 valstybės narės neturės savo saugyklos yra tiesiog ne, neprimtina. Per pastarąjį šimtmetį daug kas pasikeitė Europos Sąjungoje ir keičiasi mūsų sienos, kurios uh, neturime vertinti tik tai politinių sienų, nepamirškime, kad Europa gali plėstis ir toliau. Taigi aš paraginčiau padaryti viską, kad, kas paskatintų tolesnį ir geresnį valstybių narių bendradarbiavimą šiuo klausimu. Dar vienas dalykas, kuris mano galva yra labai svarbus, tai yra finansavimo šaltiniai. Ir šie finansavimo šaltiniai turi būti patikimi. Jie turi sugebėti atlaikyti bet kokias įmanomas e, finansinės krizės. Finansų rinkos ne, ne visuomet yra saugiausia vieta mūsų lėšams laikyti. Todėl turime pasakyti, kad e, turi būti užtikrinta, jog visuomet e, turime pakankamai lėšų Ir labai svarbu yra pabrėžti, kad reikia ne tik turėti pakankamai šių lėšų, bet ir tinkamai jomis naudotis. Ir manau, kad e, sektorius turi prisimti galutinę atsakomybę. Socialistų frakcijoje galima būtų ilgai kalbėti apie tai, kad, jog būtina paremti principą, jog taršėjas moka. Tačiau galime paklausti, jei 60 procentų atliekų yra eksportuojama, tai kas iš tikrųjų yra tas teršėjas? Ar, ar pramonė, kuri pagamina energiją, ar, ar tie, kas, gamin, kas vartoja tą energiją? Bet bet kuriuo atveju aš manau, kad sektorius turėtų prisimti galutinę atsakomybę už kūro saugojimą. Mokesčių mokėtojai negali už tai mokėti. Socialistų pozicija šiuo klausimu yra labai aiški. Mes dar pateiksime pakeitimų, kuriuose, pateikime pakeitimų, kuriuose kalbama yra apie atliekų apibriežti. Kai kuriuose valstybės narėse egzistuoja labai aiškus apibrėžimai. Yra išskiriamos, pavyzdžiui, e, ilgalaikio radioaktyvumo aktyvumo e, atliekos ir e, trumpalaikio, trumpojo aktyvumo atliekos. Tačiau iš tikrųjų dar daug kas yra neaišku. Taigi mes tengiamės viską sutvarkyti ir pateikti aš, pakeitimus, kuriais tekstas būtų patobulintas. Mūsų parlamentas turi užtikrinti, jog uh, mūsų priimami teisės aktai nelieka vien popieriuje. Mes prieš dviejus metus e, jau patvirtinome dokumentus dėl brandolinės saugos, tačiau tik tai trys valstybės narės e, e, juos įgyvendina. Ir šios valstybės nuolatos yra nepatenkintos brandulinė sauga, o visos kitos valstybės nenori gyvendinti šių teisės aktų. Ir manau, jog šis parlamentas turėtų uh, užtikrinti, jog mūsų priimami teisės aktai nepildytų lentynų mūsų bibliotekoje, bet kad iš tikrųjų jos, jie būtų įgyvendinami valstybės narėse. Ir turime aiškiai tai suvokti ir prisimti už tai atsakomybę. Dėkuoju. Ačiū, Edit. Dar turėtų kalbėti Aldė ir Guja, šešėliniai pranešėjai, bet jų dabar nėra Mm, salėje, todėl dabar kalbės ponas Vidal Kvadras. Ačiū pirmininkė. Pone Harms, jūs teigiate, kad 200 tūkstančių kubų e, brandolinio atliekų yra. Man atrodo, jūs šiek tiek padauginote, nes Europoje per metus pagaminama tik tai keli šimtai atliekų. Padauginkime iš 40 metų, kiek gausime. Taigi, ne tie dydžiai, ne apie tokius dydžius reikia kalbėti, nors jūs, aišku, galite patikrinti. Na, šiaip ar taip, pateikta 293 pakeitimai, tai labai daug. Tai įrodo, jog ši parlamento nuomonė susilaukė komiteto dėmesio ir tai visiškai logiška. Jeigu atidžiau panagrinėtume tuos pakeitimus, tai paaiškėtų, kad juose kalbama apie nedaug klausimų, kelis klausimus. Ir tai taip pat logiška. ir aš dabar paminėsiu, mano nuomonę, svarbiausius. Pirma, daug pakeitimų skirta apibrieščiai savokų storage ir disposal - laikymas ir laidojimas. Pakeitimus teikiantis nariai norėtų keisti tas apibrieštis. Man atrodo, tais pakeitimais bandoma apibrieštis patikslinti, tačiau abejoju, ar tikslas pasiektas. Komisijos pasiūlyme, pavyzdžiui, viskas yra aišku. Storage yra laikinas dalykas, o disposal, laidojimas, yra amžinas dalykas. O pakeitimai išreiškia tam tikrą kitą aspektą, tai yra, koks ateityje bus mokslinių tyrimų, mokslo progresas ir potencialas. Na, ponė Jordan, viską galima išspręsti kompromisiniu e, pakeitimu paminėti, kad e, paaiškėjus naujiems faktams procesas gali būti pakeistas. Bet šiaip jau pačios apibrieštis storage ir disposal yra visiškai aiškios. Toliau, dėl laikymo vietų, bendrų saugojimo vietų, ar mes pritarėme tam, kad jos būtų už ES ribų ir kokia yra kiekvienos valstybės narės atsakomybė Europos komisija iš principo nori uždrausti galimybę eksportuoti brandolinės atlikas už ES ribų. Tačiau iš pakeitimų aiškėja, kad yra valstybių narių, kurios norėtų eksportuoti už sąjungos ribų. Kai kurie kolegos siūlo štai ką. Eksportuojant už sąjungos ribų, eksportuojant į valstybę narė, vis tiek liktų atsakinga už tas atliekas ir tai, ko gero, gera alternatyva. Tokia nuostata būtų netgi atgrasanti ir priverstų valstybės narės dar griežčiau elgtis su brandolinėmis atliekomis, bent jau ES viduje. Taip pat reiškiamas nerimas dėl to, ar bus užtikrintas finansavimas panaudoto kūro tvarkymui ir atliekų tvarkymui. Prisimenate, tokia diskusija vyko jau 2001 metais, kai mes kalbėjome apie ankstesnę direktyvą, kuri galų gale taryboje žlugo. Reikėtų suprasti reikalo esmę. Kiekviena valstybė narė gali pasirinkti skirtingus metodus, kaip užtikrinti finansavimą, kai jau išmušta valanda. Tačiau jeigu mes pernelyg smulkiai reglamentuosime, kaip tai reikia padaryti, e, atsidursime bėdoje direktyva turėtų nustatyti tik bendruosius principus. Direktyva tai nereglamentas. Bendrasis principas štai koks. Pinigai turi būti paruošti, turi laukti to momento, kai jų prireiks. Bet jeigu mes pernelyg smulkiai viską nustatinėsime, tai Tai būtų labai nekonstruktyvų. Tokios pastabos. Ačiū. Ačiū ponui Vidal Quadras. Dabar ponia Kathleen Van Brent. Ji pristatys tam tikrus pakeitimus, taip pat ir mano vardu, nes aš turėsiu išvykti anksčiau ir negalėsiu jų pristatyti Ačiū, aš norėčiau kalbėti trumpai, nors tema labai plati. Aš kartu su kolegomis pateikiau įvairiausių pakeitimų. Ir atliktas milžiniškas darbas, ypač šešėlinių pranešėjų. Aš sutinku kad nereikėtų šioje direktyvoje pernelyg spekuliuoti, aptarinėti branalinės energetikos ateities. Čia ne ta vieta. Šiame komitete vis dėlto mes turėtume užtikrinti, maksimaliai užtikrinti saugumo lygį. Galime diskutuoti, ką galų galia tai reiškia, tačiau reikia siekti kuo didesnio saugumo lygio. Fukushima mus visus sukrėtė ir privertė apie tai galvoti. Kol kas galutinio sprendimo, kaip brandolinės atlikas laikyti, saugoti, dar nėra. Čia minėta, kad tokios atliekos lieka pavojingos tūkstančius metų, bet aš manyčiau, kad tai šimtai tūkstančių metų. Ir tikrai būtų absurdiška viskas spręsti tik tai valstybių narių lygmenių. Kai žiūrime tūkstantmečius į priekį, turime mąstyti kitaip. Ne tik valstybių narių lygmenių ir turime rasti europinį sprendimą. Kartais keista, kad brandolinės elektrinės statome neturi valstybių sienų, o po to tas sienas pamirštame. Šios diskusijos metu reikia pabrėžti štai ką. Saugumą, didelį saugumą užtikrinsime tik tuo atveju, jeigu užtikrinsime atskirimą, kad neturi būti tie patys žmonės, kurie pasisako už brandolinės energetikos plėtrą, statybą ir už jos saugumo priežiūrą. Už saugumą turi būti atsakinga nepriklausoma institucija. Mums teks dar daug ką aptarti. Kolegos taip pat kalbėjo apie kitą svarbų klausimą, tai yra darbuotojų sauga. Fukushimos avarijos atveju paaiškėjo, kad tai, kad tai yra labai svarbu. Nesvarbu, kokias pareigas darbuotojas eitų, jis savo darbo metu turėtų būti saugus. O šios direktyvos taikymos rytis yra ribota. turime galvoti, iš kur atsiranda brandulinės atliekos. Tačiau nuo to saugumas nepriklauso. Nesvarbu, iš kur atsiranda brandulinės atliekos, saugumas, saugumo priemonės turi galioti visoms brandolinių medžiagų rūšims. Ir saugumo lygis turi būti toks pat. Aš sutinku, kad taip pat reikia didelį dėmesį skirti finansiniam klausimui. Tai sudėtingas klausimas. Mes kalbame apie tokius principus, kaip teršėjas moka, kalbame apie kaštus, bet paklauskime, kas kiekvienu konkrečiu atveju yra tas teršėjas. Toliau mes turime užtikrinti, kad kontroliuotume visą grandinę nuo atliekų atsiradimo iki galutinio laikymo, galutinio saugojimo ar kitokio atliekų apdorojimo. <clears throat> Mes pateikėme pakeitimų, reikia pasiaiškinti, ar jie teisingai išversti į kitas kalbas, kad nebūtų kokių nesusipratimų. Pavyzdžiui, savokos temporary storage, tai laikinas saugojimas ir toliau kokia nors kita savoka, tai yra amžinas saugojimas. Terminijos problemas reikėtų išspręsti. Ir dabar atsakysiu kolegai Vidal Quadras. Aš nesutinku su jūsų teiginiu, kad direktyvose mes turėtume apsiriboti tik bendrųjų principų formulavimu. Taip mes nenustatysime aiškių pasirinkimų, aiškių taisyklių. Pavyzdžiui, aplinkosaugos direktyvose mes labai dažnai nurodome aiškias sąlygas, aiškius pasirinkimus. Apibendrinant galima pasakyti, kad ateinančiomis savaitėmis pranešėjui, šešėliams pranešėjams ir visiems kitiems teks gerokai padirbėti. Ačiū, Kathleen. O dabar norėčiau paprašyti pono Gerek, kad pakeistų mane ir pirmininkautų posėdžiui. O dabar pone Merkis. Aš visiškai pritariu kolegiai Van Brent, noriu kai ką papildyti. Komisijos pasiūlymuose sakoma, kad kiekviena valstybė pati turi susitvarkyti su branduolinių atliekų tvarkymu. Bet jau aiškiai pasakyta, kad tai yra neįmanoma. Kolegos ir be kita ko ponė Hercog apie tai kalbėjo. Kas yra valstybių sienos, jei pažvelgtume istoriškai sienos, nėra amžinos per tūkstantmetį, o tiek užtruks atliekų saugojimas. Daug kas pasikeičia. Taigi, paaiš, akivaizdu, kad tai negali būti nacionalinis, tik nacionalinis klausimas, reikia europinės priežiūros. europinio sprendimo, kaip pasielgsime su atliekomis. Nebūtinai reikia keisti iš karto valstybių įgaliojimus, tačiau mes galime pasistengti išnaudoti europinį potencialą, tvarkant atliekas. Pakalbėsiu apie laikymą. Na, mano valstybėje dirbožėmis daugiausia susidaro iš molio, ir purvo. Statydami namus mes turime įleisti gilius polius. E, kartais tokia dirba yra 3-4 tūkstančių metrų gylio. Ir apie tai reikia kalbėti, tai reikia komentuoti, nes jeigu mes įrengsime galutinę amžiną saugyklą, kuri yra užplombuojama ir turi pati funkcionuoti, tai nemanau, kad ją reiktų įrengti po žemę. Nemanau, kad tai galėtų būti amžinas sprendimas. Manau, kad saugyklą yra geriau įrengti virš žemės arba po žemėje įrengti tik tai tinkamais atvejais, nes keičiasi uh, ir geologinė sąranga, ir klimatas. Ir amžino arba absoliutaus saugumo negali būti ir nėra, ypač požeminėse saugyklose. Aš nesakau, kad šimtų procentų saugios viržeminės saugyklos, tačiau bent jau mes galėtume tokiu atveju reaguoti, jeigu prireiktų. Po tūkstančio metų daug kas pasikeis. Gal žmonės net mūsų kalbomis nekalbės. O kas po šimto tūkstančių metų bus iš viso, negalime įsivaizduoti. Taigi, planuodami tas amžinas saugyklas, turime galvoti ir apie ateities kartas. svarbus komunikacijos klausimas. Planuojant galutinę saugyklą, reikia pagalvoti apie tai, kad kai kurios iš tų planuojamų vietų yra greta valstybių sienų. Ir turime užtikrinti, kad apie tai būtų pranešama, kad vyktų komunikacija. Toliau galutinės saugyklas mes turėtume stebėti. Šiuo metu mes nelabai turime tokių galimybių. Kalbama apie e, savaiminės saugyklas. O dėl temporary storage, dėl laikino saugimo, aš norėčiau daugiau sužinoti, ką tai reiškia. Ką reiškia tokia savoka. Ačiū. Pone Merkis, dabar pone Ryvasi. Voilà, sorry. Oui, je voudrais, euh, en introduction, peut-être. Taip, pirmiausia, norėčiau pasiūlyti visiems apmastyti du terminus. Pirmiausia, radioaktyvių atliekų tvarkymas ir po to šio tvarkymo valdymas. Kai aš dirbau Prancūzijos nacionalinėje asamblėjoje, aš parengiau pranešimą dėl radioaktyvių atliekų tvarkymo. Tvarkymas e, e, yra dažnai susijęs su transmutacija. Ir transmutacija turėtų mums padėti geriau tvarkyti radioaktyvės atlikas. Ir kai saugoma šios atlikos, paprastai jų radioaktyvumas nėra mažinamas. Antras dalykas, e, apie kurį buvo jau pradėta pradžioje, tai yra geologinės saugojimas arba laidojimas. Ir aš noriu Jums iš karto pasakyti, kad mes, mes kol kas dar e, nutraukime tik nedaugelio e, e, brandolinio elektrinių eksploatavimą. O kai, pradės, kai pradėsime tą daryti, tuomet turėsime daugybę radioaktyviųjų atliekų. Ir tuomet suprasime, kad komisijos pasiūlymo tikrai nepakanka. Prancūzijoje Mes turime daugybę e, brandolinių e, brandulinio kūro e, streipų, kurie yra saugomi urano kasyklose. Be to, šis klausimas yra susijęs ir su karinė, karinių atliekų saugojimu. Ir kaip mums parengti tokį dokumentą, kuris padėtų mums saugoti ir civiliniais tikslais naudojam, naudojamas atliekas, ir ir e, karo pramonėje naudojamas atlikas. Be to, kaip mums surasti tinkamą radioaktyvių atlikų apibrėžimą, turime įvairiausių laboratorijų, kurios e, yra nebenaudojamos. Ir reikia labai aiškiai apibrėžti radioaktyvumo ribas. Pavyzdžiui, dirbožymis, e, ta vieta, kurioje buvo, pas, e, kurioje buvo pastatytas brandulinės įrenginys. Ar ta dirba yra užtrišta radioaktyvumu ar ne? Dar kitas klausimas yra atliekų eksportas. Viena iš kolegų sakė, kad šis klausimas neįeina į šią direktyvą, bet ne, iš tikrųjų taip nėra ketvirtajame straipsnėje apie tai kalbama. Ypač po to, kai komisijos narys Otingeris labai aiškiai mums pasakė, kad mes negalime eksportuoti atliekų į trečiasis šalis. Negalime to daryti. Tai reiškia, kad kiekviena šalis turi pati tvarkyti savo branduolinės atlikas. Turime 2006 metų direktyvą tačiau ji jau iš tikrųjų nebėra aktuali, kadangi dabar komisijos pozicija yra aiški - jokio eksporto. Prancūzijoje mes e, turime įstatymą, kuris draudžia mums savo teritorijoje saugoti atlikas atkeliaujančias iš kitų šalių. Ir Lago brandulinė elektrinė buvo saugomos anksčiau brandulinės atlikos iš Ispanijos, Belgijos ir iš kitų šalių. Tačiau po to buvo priimtas įstatymas ir to, tos atlikos turėjo būti išgabentos. Taigi dabar komisijos narys labai aiškiai pasakė, kad mes negalime, negalime eksportuoti atliekų trečiasias šalis. Toliau, atliekų tvarkymo kaštai. Penkiolika milijardų eurų kainuos uh, saugomas geologiniuose sluoksniuose. Ir jau yra skaičiuojama, kad ateityje e, sugylos eksploatacijos e, išlaidos dar labiau pat milijardų. Ir dar ši saugykla nėra pastatyta. Nepamirškime, kad galiausiai atsitiks taip, kad, kad mokesčių mokėtojų mokės už tai. Ir operatoriai, branduolinio elektrinio operatoriai turi prisimti atsakomybę. Ir mes e, žinome, kad e, dabar niekas nenori e, nutraukti daugybės elektrinių eksploatacijos, tačiau galiausiai tą reikės padaryti ir kasgi už tai mokės. Toliau, Fukushimoje iškilo problemų dėl nu, panaudoto kūro saugojimo baseino. Tokių baseinų yra beveik visose atominėse elektrinėse. Tačiau kam, Ko mes galime pasimokyti iš uh, to, kas įvyko Fukushimoje? Tai reiškia tai, kad, tai yra tai, kad uh, šie baseinai paprastai nėra apsaugoti e, tinkamai. Šiandien gyvename nuolatinės uh, teroristinių išpolių grėsmės aplinkybėmis. Ir todėl turime reikalauti, kad ir panaudotos kūro saugojimo baseinai taip pat būtų apsaugoti nuo, nuo bet kokių įmanomų grėsmių. Maksimalus saugumas ir kiekvienos šalies atsakomybė. Štai ko mums reikia. Ančiū. Dėkoju, ponas Ančiū. Dėkuoju, ponė pirmininkė, aš pasistengsiu išsakyti savo nuomonę. Aš pritariu tiems, uh, kas kalbėjo prieš mane. Nereikėtų gaišti laiko kalbant apie ateitį. Mes šiandien kalbame apie kitus dalykus. Aš manau, kad mes turėtume sutelkti visą dėmesį ties griežtesnę kontrolę. Aš kalbu apie brandolinio atliekų tvarkymo kontrolę turime pabrėžti, jog labai svarbu yra tinkamai prižiūrėti, ar laikomasi visų saugumo reik ir saugos reikalavimų taikomų atliekų saugojimui. Be to, turime sustiprinti bendradarbiavimą visais ligmenimis. Tai yra tarp valstybių narių, tarp uh, regioninių veikėjų, tam, kad surastume naujus sprendimus kurie padėtų mums geriau saugoti ir transportuoti radioaktyvesias atliekas. Manau, kad mes turime pirmiausia taip pat ir stiprinti mokslinius tyrimus, tam, kad mes turėtume daugiau informacijos, turėtume daugiau mokslinių žinių Be to labai svarbu yra aiškiai skirti atsakomybę. Kokią atsakomybę prisima tas, kuris pagamina atlikas, tas, kuris jas gabena, tas, kuris e, jas saugo. Turime daugybę pavyzdžių, kai nėra laikomosi nustatytų galiojančių taisyklių. ir dėl to niekas nenori prisimti, už tai niekas nenori prisimti atsakomybės. Turime numatyti labai griežtas sankcijas tiems, kas nesilaiko saugumo reikalavimų ir standartų. Buvo pasakyta, kad baimė nėra tinkama saugumo užtikrinimo priemonė, tačiau aš manau, kad turim tinka visos priemonės. Nepamirškime, kad e, ne tik panaudotas kūras, bet ir, ir apskritai brandinis e, kūras gali kelti tam tikrų grėsmių. Ir baigdamas norėčiau palinkėti Herz, pasveikinti ponę Herzog su gimtadieniu, nes būtent šiandien ji švenčia savo gimtadienį. Dziękuję bardzo również za. Dėkoju. Ačiū už jūsų sveikinimus. O dabar kviečiu komisijos atstovą poną Faras. Dėkuoju pirmininkė. Taip pat labai dėkoju pranešėjai už pranešimo projektą. Ir iš ties šiandien turime iš esmės diskutuoti. Ir labai gerai, kad turime diskusijoms laiko. Taigi komisija pasiūlė direktyvą dėl brandolinio kūro ir aktyvių atliekų tvarkymų. Taigi, ar jūs būtumėt už ar prieš brandolinę energetiką, vis tiek turime kalbėti apie radioaktyvių atliekų tvarkymą. Turime rasti išeiti. Net jeigu nustotume naudotis brandolinį energetiką, jeigu elektros energiją gamintumėme kitais būdais, vis tiek radioaktyvių atliekų tvarkymo problema niekur nedings. Taip, buvo išsakyta argumentų dėl Fukushimos tragedijos. Galiu pasakyti, kad Fukushima aiškiai parodė, kas gali atsitikti su radioaktyvių atliekų panaudotais streipais tragedijos atveju. Ir jeigu mes nepriimtumėme šios direktyvos, situacija būtų labai rimta. tarybos ir komisijos teisinių teisės skyrių nuomonę direktyva padengia ir kalba apie svarbiausius dalykus. Komisija dėl finansinių išteklių siūlo tai, kad reikia atit užtikrinti atitinkamą finansavimą, kad jis būtų prieinamas iškilus poreikiui. Kai, e, pavyzdžiui, iškils poreikis statyti galutinę saugyklą. Taigi, pagrindinis tikslas ir direktyva kalba apie tuos pagrindinius tikslus, kuriuos turi pasiekti valstybės narės. Ir čia kalbama apie atitinkamus adekvačius finansinius išteklius, kurie išspręstų kilusią problemą. Ir kitas dalykas, kad tie finansiniai ištekliai būtų prieinami laiku. Jei parlamentas nori dar griežčiau ar konkrečiau kalbėti apie šį dalyką. Galima svarstyti tokį variantą, bet nereikia pamiršti šių dviejų pirminių tikslų. Taip pat buvo daug pasisakyta dėl terminų ir apibrieščių. Daug pakeitimų buvo pateikta trečiajam straipsniui, ten, kur kalbame apie apibrieštis aš jums siūlyčiau visų pirma pagalvoti, ar tikrai mums reikia tų naujų apibrieščių. Kartais matome, kad buvo pateikta net pakeitimų apibrieštims toms, kurios net nevartojamos direktyvoje. Taigi tikrai dar kartelį pažiūrėkite, ar tai yra būtina, Mes pateikėme apibrieštis, dėl kurių jau yra sutarta tiek tarptautiniu, tiek ES lygiu. O jūs kartais pateikėte pasiūlymų, kurie galbūt šiuo atveju nėra tokie svarbus. Reikia, kad apibrieštis atitiktų tą konkretų direktyvos tekstą. Taip, žinoma, kad laidojimas yra nuolatinis, o saugojimas yra laikinas dalykas. Taip pat buvo kalbama apie darbuotojų riziką ir jų saugą. Tai akivaizdu, mes turime apskinti, apsaugoti darbuotojus. Dabar jau turime daug prieinamų prie, žmonių. Euratomo sutartyje 31 straipsnėje kalbama apie tai, kad būtina apsaugoti darbuotojus nuo jonizuojančios spinduliuotės. Taip, komisija remia regioninį bendradarbiavimą, bet Čia kalbama apie įvairią pusį bendradarbiavimą tiek politinį, tiek ekonominį. Tik reikia neužmiršti štai ko, kai kalbama apie regioninį bendradarbiavimą, tai yra bendradarbiavimą ES viduje, mes nekalbame apie eksportą. Taigi tas bendradarbiavimas, kuris minimas direktyvoje, nėra eksporto galimybė. Taigi galite daug kalbėti apie regioninį bendradarbiavimą, bet komisija laikysis to požiūrio, kad reikia palikti valstybėms narėms daug lankstumo, kaip pasiekti išsikeltus tikslus. Ir jūs turėtumėte atsižvelgti į tai, kad būtų pasiektas pagrindinis tikslas ir kad regioninis bendradarbiavimas tą padėtų padaryti. Taip, komisija laikosi griežtos pozicijos dėl panaudoto branduolinio kūro eksporto. Ir norėčiau pasakyti, kad tai ne tik pono Utingerio nuomonė, tai yra visos komisijos nuomonė komisijos nuomonė pavojingos radioaktyvios atlikos neturėtų būti eksportuojamos. Uždraudėme tą daryti, kalbant apie kitas brandu, pavojingas atliekas, ne tik apie brandolinės atliekas. Taigi, Jei parlamentas nori griežtesnių saugumo standartų, aš pritarčiau tokiems standartams kyla klausimas, kaip mes galime užtikrinti tą saugumą trečiose šalyse, ten, kur ES neturi jokių įgaliojimų. Kaip galime užtikrinti, kad tos atliekos bus palaidotos saugiai. Kitas dalykas, kaip apsispręstume, į kurias trečiasias valstybės galima būtų eksportuoti tas radioaktyviasias atliekas. Mano atsakymas būtų tas, kad aš nežinau nei vienos valstybės, kurioje radioaktyvios būtų įrengta nuolatiniai saugykla, kurioje radioaktyvios atlikos būtų uh, palaidotos. Europos vadovų taryba paprašė pačių aukščiausių saugumo standartų, kai kalbame apie radioaktyviasias atliekas. Taip, kai kalbame apie aukštą, aukščiausią saugumo lygį, neturime menyje šimto procentų, nes niekad negalime šimta procentų tikslumu visiškai užtikrinti saugumo. Taip pat nemanau, kad čia reikėtų kalbėti apie energijos šaltinių įvairovę. Tai nėra susijęs su mūsų pasiūlymu. Tai nėra šios direktyvos klausimas. Taip pat pakeitimuose kalbama apie daug esminių dalykų ir aš manau, kad su pone Herzog, kad iš Europos parlamento pusės nuomonės sulauksime kaip įmanoma greičiau. Dėkuoju, sako pirmininkas. Dabar suteiksiu žodį pranešėjai. Dėkuoju. Visiems ačiū už nuomonės, ačiū komisijai už tokius aiškius atsakymus. Taip, manau, kad galime visi sutarti, kad aukščiausi saugumo standartai nereiškia šimtaprocentinio saugumo. Taip, turbūt galima atsiimti tuos pakeitimus, kurie apie tai kalba. Taigi tekstas tokiu atveju taps toks realistiškesnis. Jau minėjau, kad reikia remtis politiniais kriterijais, įgūdžiais, žiniomis, kurias mes turime kaip politikai ir visas kitas techninės detalės ir aspektus palikti specialistams. Negalime sakyti, kad direktyva yra bloga, kad nes šiandien minimi žemės drebėjimai, tsunamiai ar Fukushimos tragedija. Manau, turime paprasčiausiai reikalauti aukščiausio saugumo lygio, aiškiai vardinti, kas tai yra. Bet kai kalbame apie techninės apibrieštis ir tai, kokie pavojai kyla jėgainėms, tai yra ne tik žemės drebėjimai tai yra daug daugiau dalykų. Taigi manau, jeigu mes pradėsime konkrečiai apie tos pavojus kalbėti, tikrai direktyva nebebus tokia visapimanti. Europos parlamentas taip pat turėtų užtikrinti, kad bus prieinami atitinkami finansiniai šaltiniai. Čia reikėtų laikytis taip pat realaus požiūrio. Aš manau, kad aš šiek tiek ambicingesnio požiūrio laikausi šio klausimu nei komisija. Manau, kad taip reikia užtikrinti, kad finansiniai ištekliai yra adekvatus, atitinkami ir kad jie būtų pateikti reikalui esant. Taip pat iš savo pusės siūlyčiau, kad reikėtų įtraukti nuostatas dėl teršėjas moka požiūrio Taip pat reikėtų užtikrinti atitinkamą kontrolę. Jei kontrolės nebus, negalėsime pasakyti ir užtikrinti, kad direktyva būtų įgyvendinama tinkamai. Taip, manau, kad e, reikia kalbėti apie nepriklausomą kontrolę, nepriklausomą ekspertų kontrolę taip pat direktyvoje minimos reguliuojančios nacionalinės institucijos ir direktyvos įgyvenimas turėtų remtis politinių įgyvenimo lygių. Ir gilesnės detalės nesileisiu galbūt, tačiau norėčiau pasakyti, kad parlamentas turėtų šiuo klausimu vaidinti didesnį vaidmenį nei iki šiol, jau ne vienas kolega minėjo šią mintį. Taigi, ir kaip jau minėjau, kontrolės aspektas yra labai svarbus. Euratomo sutartyje jau numatyti tam tikri prioritetai ir, manau, tikiuosi, kad taryba atsižvelgs į mūsų pastabas ir tikiuosi, kad ponas Kublinger atsižvelgs į mūsų pakeitimus ir glaužiai bendradarbiau su Europos parlamentu. Taigi tikiuosi, kad balsuosime tinkamiausių metų, bet pati procedūra turėtų užtikrinti, kad vyks išsamios diskusijos, manau, galime kalbėti apie gegužės 26 dieną, o birželio 23 dieną čia plenarinės sesijos metu Briuselėje balsuosime. Manau, kad tikiuosi, kad tarybai šios datos tiks. Ir tikiuosi, kad taryba galės priimti sprendimą po to, kai Europos parlamentas balsuos dėl dokumento. Dėkuoju, sako pirmininkas. Iš ties diskusija išsami. Dar kartelį leiskite priminti, kad balsuosime gegužės 26 dieną komitete. Taigi galime baigti trečiąjį darbo atvarkės punktą. Pereikime dabar prie kito klausimo. Norėčiau pakviesti mūsų viešinę ponę Latarus. présentation. Oui. Bonjour. Proszę Państwa, <clears throat> kolejny punkt. Gerbėjai kolegos, kitas darbo tvarkės klausimas yra susijęs su ekspertų grupės parengta ataskaita kuri įvertina Eurostars programos įgyvendinimą. Norėčiau Jums priminti, jog uh, Ši programa buvo patvirtinta 2008 metais ir ji yra susijusi su mokslinius tyrimus atliekančiomis uh, mažomis ir vidutinėmis įmonėmis. Šios programos tikslas yra priderinti mokslinius tyrimus prie paklausos rinkoje. Anna Pervūs vadovavo ekspertų grupiai, ta ekspertų grupiai, kuri atliko tarpinį šios programos įgyvendinimo įvertinimą. Ir dar kartą norėčiau pasveikinti pas mus atvykusią ponę Laperūs. Jums tikriausiai žinoma, jog ponė Laperūs dirbo praeitos kadencijos Europos parlamente ir tikiuosi, kad e, mūsų viešnios e, išvados bus teigiamos ir jog e, jos rodės, jog mūsų sprendimai yra gyventinami praktikoje. Būtų puiku, jei mes tikrai žinotume ir būtume tikri, jog viską, visi sprendimai, kuriuos priimame čia, iš tikrųjų turi teigiamą poveikį realiam gyvenimui. Prašau, ponė Laperus. Merci, monsieur le président. Dėkoju, ponė pirmininkė, ir dėkoju jūsų komitetui už tai, kad jūs mane pakvietėte į savo posėdį. Man yra iš tikrųjų labai malonu čia lankytis, matau daug man pažįstamų veidų ir man tikrai labai malonu būti čia su jumis. Europos komisija mane paskyrė nepriklausomų ekspertų grupės vadovę, kuri ši grupė turėjo įvertinti Eurostars programos įgyvendinimą. Ir aš norėčiau Jums pristatyti šio vertinimo išvadas, kiek aš turiu laiko. 15 minučių, ar ne? Nu, jūs mane sustab... E, nutrauk... nutrauksite, jei aš kalbėsiu per ilgai, ar ne? Gerai. Taigi Europos parlamentas kartu su taryba priėmė sprendimą dėl, dėl Eurostars programos gyvendinimo. Uh, 2008 metais. Ši programa bus vykdoma iki 2013 metų. Ir šiame sprendime yra numatyta atlikti tarpinį šios programos gyvenimo vertinimą. Ir aš norėčiau Jums šiandien pristatyti mūsų ekspertų grupės padarytas rekomendacijas bei papasakoti apie tai, kaip ši programa yra gyvendinama. Šis vertinimas buvo atliekamas nuo 2010 metų birželio iki lapkričio mėnesio ir, ir galtinė atas, ataskaita buvo pateikta 2010 m. gruodžio 6 dieną. Taigi čia jūs matote šios grupės narius. Mūsų pranešėjas yra ponas Erko, jis yra profesorius. Pone Bukarmaja taip pat yra, yra uh, kopranešė ir yra taip pat yra profesorė. Ponas Licht Georg yra iš Vokietijos, jis puikiai išmano mažas vidutinės įmonės, kaip ir ponas Molero Jose. O Cipuri Lena yra profesorė, kuri dirba Graikijoje. Štai tokia ekspertų grupė atliko įvertinimą. O čia jūs matote uh, pagrindinius klausimus, kuriuos mes tengiamės atsakyti, e, vertindami, kaip yra gyventinama Eurostars programa. Taigi, pirmiausia, mes tengiamės įvertinti, kaip yra siekima programos tikslų. Taip pat vertiname programos vykdymo kokybę ir e, efektyvumą. Bet to atsižvelgime į tai, kaip uh, uh, ši programa yra integruojama nacionalinės programas, vertinome jos pridėtinę vertę ir taip pat pateikėme politinės rekomendacijas 2011-2013 metams ir po to pateikėme rekomendaciją dėl to, ką reikėtų atlikti po 2013 metų. Ir taip Be to, mes įvertiname ir tai, ar e, ši programa prisidėjo prie to, kad e, išauktų mažų vidinių įmonių apyvartos e, ir padidėtų jų ekonominė veikla. Aš norėčiau dabar Jums trumpai pristatyti, kas yra Eurostars programa. Ši programa yra skirta mokslinis tyrimus atliekančioms mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ir šis projektas yra orientuotas pirmiausia į rinką Tai reiškia, kad šių projektų metu parinkto produktai turėtų pasiekti rinką per tri, trijus metus. Taip pat yra numatytas reikalavimas, jog projekte turėtų dalyvauti dviejų Eurostars, Eurostars programos valstybių narių e, atstovai. Pagrindinis pro, e, projekto dalyvis turėtų būti mokslinis tyrimus atliekanti maža ir vidutinė įmonė ir programa yra administruojama Eurekos sekretariato. ES e, e, įmoka į, e, šios, į šį, šią programą yra 100 milijonų eurų, o valstybės narės įmoka 300 milijonų. Kokios ką turi atlikti, ką turi padaryti mažos vidinės įmonės tam, kad pradėtų dalyvauti šioje programoje. Jos pirmiausia turėtų kreiptis į nacionalinį projektų koordinatorių. Po to jos turi pateikti elektroniniu būdu savo paraišką mūsų sekretori, Euroreko sekretoriatui. Po to techniniai ekspertai ir nepriklausomų ekspertų komisija įvertina kiekvieną paraišką ir po to yra parengiamas projektų atitinkančių kokybės reikalavimus sąrašas. Ir galiausiai vyksta dėrybos dėl projekto sutarties ir šias dėrybas vykdo nacionalinė finansavimo tarnyba. Uh, Keli skaičiai, labai trumpai. Čia jūs matote 2010 m. gruodžio skaičius, kuriuos mums patikė Orekos sekretariatas. Buvo gauta 1127 paraiškos. E, kvietimas pateikti, iš, išreikšti savo susidomėjimą yra pateikimas du kartus per metus ir bendras e, biudžetas sudaro 1 milijardą 566 milijonus ir pareiškėjų skaičius sudarė 3790 e, ir 72 e, procentai visų projektų dalyvių yra mažos vidinės įmonės. 458 paraiškos atitiko kokybės reikalavimą ir galiausiai 329 projektai buvo, uh, iš, uh, uh, buvo uh, įvertinti kaip tinkami finansuoti. Ir įgyvendinta iki šiol yra 14 projektų. Jis matė, kad šios, šiems projektams gyveninti reikia nemažai laiko. Valstybės narės skiria 40, 85 5,7 milijono eurų šiem, šiems projektams, o ES turėtų skirti 28,6 milijono eurų. Ir štai kokios yra mūsų pagrindinės išvados. Ši programa yra labai patraukliai mažoms vidutinėms įmonėms, kadangi mes matome, kad daugiau nei 70 procentų visų programos dalyvių yra mažos vidutinės įmonės, 25 procentai pasiūlytų projektų yra galiausiai finansuojami. Ir e, šių projektų metu yra rengiami nauji produktai, nauji e, e, procesai ir, ir uh, rengiamas naujos paslaugos, kurios e, turėtų turėti paklausę rinkoje. Be to yra skatinamos e, e, skatinama, skatinama technologinė plėtra bei verslas tarptautinių lygmenių. Ir manome, kad tolesnė gerė, toliau tobulinamas projektų valdymas taip pat padės mums pasiekti geresnių rezultatų. Kartu su Europos sekretoriatu ir su Europos komisija ir su nacionaliniais informacijos centrais. Mes susisiekėme su mažomis vidutinėmis įmonėmis tam, kad sužinotume ir jų nuomonę. Ir šios įmonės ir universitetai mums sakė, kad iš tikrųjų yra labai paprasta įsitraukti į šią programą. Ir mažos vidutinės įmonės džiaugiasi, kad paraiškų vertinimas yra centralizuotas ir jis atliekamas ES lygmeniu o finansavimo procesas kartais gali būti sudėtingesnis, kadangi jis yra vykdomas nacionaliniu lygmeniu. Ir situacija skiriasi tai, e, įvairiose valstybėse narėse, yra tokių šalių, kurios e, yra labai gerai organizuotos, kurios jau turi e, parengusios šių projektų finansavimo struktūrą, o yra kitų valstybių narių, kur situacija yra kiek sudėtingesnė. Uh, Nacionalinis projektų, projektų koordinatorius, koordinatorius projektų dalyvių nuomonė yra labai svarbus, kadangi kadangi uh, uh, jis atlieka svarbu vaidmenį uh, tuo metu, kai reikia pateikti paraišką ir po to, kai yra deramasi dėl finansavimo. Dar vienas svarbus dalykas yra tai, kad ši programa yra uh, programa, kuri veikia iš apačios į viršų. Nėra numatyta jokių konkrečių temų ir todėl programa apima daugybę įvairiausių veiklos rūšių. Ir štai ką mes siūlome. Vertinimo procesas, kuris atliekamas ES lygmenių. Mes manome, kad techninių ekspertų duomenų bazę reikia e, tobulinti. Šiuo metu Eureko sekretorijatas e, turi e, nuo 500 iki 700 techninių ekspertų. Ir uh, E, šie ekspertai puikiai išmano socialinius, ekonominius klausimus, e, išmano tai, kaip veikia e, rinka. Tačiau mums pasirodė, kad reikėtų gal atsižvelgti į, į tai, jog būtina išmanyti septintosios mokslinio pagrindų programos gyvenimo ypatumus. Dar vienas dalykas yra tai, kad kartais ne, ne, nepakanka laiko tam, kad tinkamai būtų įvertintos, įvertinti projektai. Ir galiausiai mes manome, kad būtina teikti daugiau, turi būti užtikrintas geresnis grįžtamasis ryšys su tais, kas pateikia paraišką. Uh, tam, kad e, e, jie kitą kartą galėtų paraiškas parengti geriau. Ir e, programos gyvenimas nacionaliniu lygmeniu. Mes manome, kad kai, kurio, kai kuriuose valstybėse narėse pernelik ilgai ir užtrunkama, kol yra pasirašoma galutinė sutartis Ir dar vienas svarbus dalykas mūsų galva yra tai, kad nacionalinės koordinatorius turėtų geriau bendradarbiauti su Eurokos sekretorijatu. Toliau, kalbėdama apie programos įgyvendinimą, galiu pasakyti, kad kad galiausiai yra finansuojama maždaug tai, nuo 63 iki 80 e, procentų visų proje, vis, tų pro, projektų, kurie atitinka kokybės reikalavimą. Yra dar viena e, problema. Tai yra tai, kad e, laikas nuo paraiškos pateikimo ir sutarties pasirašymo kartais yra pernelik ilgas. nes kartais e, dėrybos užtrunka ir e, dėl to galima tik apgailėstauti, kadangi kai kurie projektai rengia labai mums reikalingus e, produktus. Mes taip pat pastebėjome, kad nemažai tų įmonių, kurios pateikia sėkmingas paraiškas, jau turi patirties e, vykdant projektus ES e, lygmenių. Toliau. Kaip, e, šios, kaip ši programa integruojama nacionalinės programas? Aš kitą problemų kartais pasirašant, dar egzistuoja dvišaliai susitarimai Ir yra dar vienas e, kieblus klausimas, tai yra, ar reikia turėti bendrą fondą ar ats, atskirus fondus. Nesigilinsiu šio klausimo detalės. Valstybės narės e, tai, tais atvejais, kai yra kuriamas e, bendras fondas, paprastai nori, kad jų e, įneštos lėšos būtų skirtos jų e, šalies mažoms vidutinėms įmonėms. O mes manome, kad būtų gerai turėti tikrai bendrą fondą, kuris būtų skirstomas visoms valstybėms narėms. Be to mes pastebėjome, kad reikia geriau suderinti finansavimo taisyklės. Finansavimo o, o, o, skaičiai taip pat yra svarbus. Kai kurios valstybės narės finansuoja 40 procentų visų išlaidų, kai kurios finansuoja 75 procentus. Ir manome, jog šias taisyklės reikia suderinti. Dar vienas svarbus dalykas yra nacionalinis finansavimas. Praėjus dviems metams kai kurie projektai jau pradėti gyvendinti, tačiau dar jų finansavimo procesas nėra baigtas. Ir Mums, ekspertams, buvo tikrai nelengva išsiaiškinti, kas ir kada ir kaip bus finansuojama. Toliau, be abejo, ši programa gyvenama sėkmingai ir todėl reikėtų padidinti ją skiriamą biudžetą tam, kad e, mes paskatintume mokslin... tyriejus aktyviau joje dalyvauti. Ir apie tai reikia galvoti, kai bus rengiama aštuntojų mokslinio tyrimų pagrindų programa. Šios programos administravimo e, išlaidos e, sudaro nuo 5 iki 6 procentų programos biudžeto. Ir reikėtų siekti, kad e, šios išlaidos nedidėtų. Apie bendrą fondą aš jau kalbėjau, toliau laikas nuo paraiškos pateikimo ir sutarties pasirašymo. Mes apie tai kalbėjome su komisijos ir Eurostars at, sekretariato at, Rakos sekretariato atstovais, galvodami, kaip galim būtų spręsti šią problemą. Toliau. Projekto išlaidų pagrindimas. Nes uh, Komisijai labai svarbu yra gauti labai tikslę informaciją apie tai, kaip yra tvarkoma e, projekto apskaita. Toliau šios programos e, e, pro šios programos skatinimas. Mes matome, kad joje turėtų dalyvauti daugiau dalyvių. ES ir sekretariato vaidmuo, na, viskas yra aišku, Europos e, komisija parengė šią programą, o už jos administravimą atsakingas sekretariatas. Mes e, manome, kad ši programa yra naudinga mažoms vidutinėms įmonėms, todėl ją reikėtų tęsti. Taisyklių derinimas ir paroma nacionalinių ligmenių gali būti stiprinama. Mums taip pat pasirodė, kad labai svarbu būtų tobulinti paraiškų vertinimą, nes, kaip minėjote, 14 projektų yra šiuo metu įgyvendinama. Mažos vidinės įmonės mums sakė, kad e, ši programa da, e, joms. Uh, patinka ir e, kad ji padeda kurti darbo vietas ir manome, kad Eurokos sekretariatas e, turėtų e, galimybę joms padėti. Jau minėjau, kad būtent gerti nacionalinės taisyklės, ypač finansavimo taisyklės kelios rekomendacijos. Mes manome, kad reikia e, surasti pakankamai lėšų tam, kad būtų finansuojama daugiau programų, kurios, e, kurios, e, kurios atitinka kokybės reikalavimus. Toliau svarbu yra užtikrinti, kad tos mažos vidinės įmonės, kurios dar neturi tarptautinės patirties, galėtų taip pat dalyvauti šioje programoje. Taip pat reikia padidinti techninių ekspertų skaičių ir uh, užtikrinti geresnį grįžtamą ryšį įgyveninant šią programą. Bet to reikia sumažinti laiką nuo paraiškos pateikimo iki, kontra, iki sutarties pasirašymo. Uh, jau minėjau, jog mūsų galva būtina derinti yra nacionalinės taisyklės ir e, reikėtų pasirašyti visas dviša, vis, visus dvišalius susitarimus ir e, toliau bendro fondo principas. Šis fondas turėtų būti tikrai bendras. Ir toliau e, reikėtų taip pat tobulinti šios programos poveikio vertinimą. Tai tiek, man buvo labai malonu ir vertinti šią Europos lygmenių gyvendinamą programą ir norėčiau padėkoti Europos komisijai už tai, jog ji nuolatos su mumis bendradarbiavo labai noriai, visus jos pastabas buvo labai vertingos ir taip pat kartai, nors kartais ir griežtos. Ir taip pat dėkoju Eurekos sekretorijatui su kuriuo mes taip pat daug dirbome ir manau, kad iš esmės per dviejus metus ekspertų nuomonę, ši programa buvo pradėta gyveninti labai veiksmingai ir ji iš tikrųjų yra naudinga mažoms vidutinėms įmonėms. Ir dar kartą norėčiau pasakyti, kad rengiant aštuntąją mokslinio, pagri... E, mokslinio tyrimų pagrindų programą reikėtų vėlgi nepamiršti, e, kokios svarbios mūsų ūkių yra mažos vidutinės įmonės. Dėkoju. Ačiū, ponė Laperūz. Labai įdomus ir svarbus pranešimas. Dabar pradėsime diskusijas. Pirmoji kalbės ponė Hercog. Ačiū, pirmininkė. sunkus mūsų gyvenimas kaip europarlamentarų. nes e, nors ponė Laperus tokį įdomų pranešimą skaitė, tačiau kolegų salėje kažkodėl nedaug. Tema labai svarbi, tai yra kombinacija žinių ir mažų vidutinių įmonių. Ir jūs atvykote čia pačiu laiku, nes mes kalbame apie būsimą finansinį strateginį planą inovacijoms, moksliniams tyrimams ir būsimą daugiametę finansinę perspektyvą. Aš noriu užduoti klausimą apie galimus iškraipimus, rinkos iškraipimus. ir apie geografinį faktorių, apie geografinius tam tikrus neligumus susijusius su naujosiamis valstybėmis narėmis, kurios kartais kritikuoja Europos institucijas. Bet galbūt reikėtų kaltinti ne ES institucijas, o valstybės narės dėl tam tikrų iškraipimų. Būtų įdomu gauti domenų. Taip pat Būtų įdomu sužinoti, kokiuose sektoriuose daugiausia sėkmės susilaukta, kas yra svarbiausiai veikėjai, o gal situacija yra panaši visose sektoriuose. Ir trečias klausimas. Ar tos įmonės, kurios dalyvauja šiame projekte, dalyvauja kituose projektuose? ar jos galbūt. Galbūt jūs galėtumėt papasakoti, kaip tos įmonės gali aukti, pasinaudoti kitais finansavimo šaltiniais. Ir baigdama aš noriu Jums padėkoti, kad Jūs norite e, rūpintis mažų ir vidutinių įmonių klausimais <clears throat> įgyvendinant kitą aštuntąją pagrindų programą. Ponas Kampas, ačiū pirmininkė. Apgailestauju, bet negalėjau dalyvauti posėdėje nuo pradžių, praleidau jūsų pranešimo pradžią. Man didelį įspūdį daro ši programa mums yra svarbu inovacijos ir parama mažoms bei vidutinėms įmonėms. norėčiau pasidžiaugti šio įvertinimo rezultatais, tai iš ties išsamus ir objektivus įvertinimas. Būtų gerai, jei kitos programos būtų taip pat įvertintos. Netrukus mums reikės priimti politinių sprendimų dėl mokslinių tyrimų ir inovacijų, kadangi teks patvirtinti aštuntąją pagrindų programą ir pagrindiniai klausimai turėtų būti kokybė. Ir man kyla klausimas, kodėl tos sėkmingos istorijos, tas sėkmės efektas neišplečiamas. Ar mes viską paliekame Eureka programai ir e, nebandome tos gerosios patirties pritaikyti kitoms programoms. Ar taip neprarasime geros patirties, galėtume juk išplėsti tą programą, jos sėkmę, skirti daugiau išteklių. Aišku, tai klausimas ne jums, o komisijai daugiau. Pirmingas, ačiū. Aš taip pat noriu užduoti klausimą. Aš noriu pratesti ponios Hercog klausimą. Norėčiau konkrečių pavyzdžių iš tų 14 minėtų atvejų, įgyvendintų atvejų. Galbūt jūs galėtumėte pateikti su rinka susijusį pavyzdį. Dabar suteiksiu žodį dar Europos komisijos atstovui, ponui Reichardt. Ačiū pirmininkė. Komisija vertina ekspertų grupės, kuriai vadovavo ponė Laporuz, Laperuz ataskaita. Norėtume pasveikinti parengus sėkmingą pranešimą sudėtingų klausimų, kur kartais sunku surinkti objektyvių duomenų. Komisija ir toliau rems šią programą iki 13 metų, taip kaip numato reglamentas pagal dabartinę formą ir pagal dabartinį finansavimą. Aš jūsų laiko dabar neįkvosiu, nes ponė Laperūz aiškiai nurodė, kur reikia patobulimų. Tai yra trumpinti laiką iki kontrakto pasirašymo. Toliau tarptautinė įmonių patirtis programa turėtų pasistengti suteikti joms tarptautinės patirties. Ir taip pat reikia didinti nacionalinių programų integravimą į projektą. Įvertinimo ataskaitoje pateikiame daug naudingos informacijos ir ateities veiksmai priklausys ir nuo daugiamečio finansinio plano, taip pat nuo plano moksliniams tyrimams ir inovacijoms. Šiuo metu dėl jo vyksta viešos konsultacijos, jos baigsis gegužės pabaigoje. Po to komisija apsispręs, kokius pasiūlymus teikti. Vyks diskusijos ne tik komisijoje, bet ir su parlamentu. Kaip galėtume pagelbėti mažoms ir vidutinėms įmonėms? Manau, visi sutarėme, kad toms įmonėms paramos reikia. Tikimės, kad sulauksime sulauksime ir jūsų komiteto paramos. Ir ne visada automatiškai mažos ir vidutinės įmonės sulaukia dėmesio iš tam tikros programos, nes yra ir kitų subjektų, kuriems to dėmesio reikia, tai yra kitų Europos ekonomikos dalyvių. Ačiū. O dabar steiksiu žodį poniai Laperus, kad atsakytų į klausimus. Donc, euh, par rapport à... Euh, Taigi, kalbėdama dėl finansavimo, tai, apie kaip finansavimo taisyklės, jei pažiūrė, pažiūrėsite į ataskaitą, pamatysite, kad dešimtame priede uh, Yra e, pateikta informacija apie finansavimo taisyklės e, galiojančias e, valstybės narėse. Šios taisyklės yra pateiktos viešai Eurostars programos tinklalapyje. Visos taisyklės yra ten. Ir pavyzdžiui, jeigu aš pabandysiu pateikti Jums pavyzdį iš. Nieko nenoriu vertinti, bet pažvelgime, pažiūrėjau, į Austriją. Austrija finansuoja iki 60 procentų išlaidų ir 40 procentų išlaidų tuo atveju, jei e, įmonė yra vidutinio e, dydžio. Universitetų, universitetai yra finansuomi 60 e, procentų, o o didesnės įmonės, jei projektą vykdo didesnės įmonės, tuomet finansuojame 30 procentų. Vengrijoje, pavyzdžiui, e, Net 75 procentai gali būti finansuojami tai, tuo atveju, jei projektai vykdo maža vidutinė įmonė, 55 procentai, jeigu įmonė yra didesnė ir 100 procentų, jei projektą e, vykdo universitetas. Ir e, kartais kokia nors įmonė iš Prancūzijos negali bendradarbiauti su panašia įmonė iš Graikijos dėl to, kad galioja skirtingos e, taisyklės. Aš parinkau Graikiją visai atsitiktinai. Ir dėl to galima tik apgalėstauti. Matome, kad taisyklės skiriasi. Pažvelkime, pavyzdžiui, į Šveicariją. Ir Šveicarija, pavyzdžiui, nefinansuoja mažų ir vidutinių įmonių. Tai reiškia, kad Šveicarija turi iš esmės pakeisti savo taisyklės. Sektoriai, kuriuose, pasite, kuriuose gyveniname daugiausia sėkmingų projektų. Pavyzdžiui, trečia, trečioje lentelėje yra pateikta nemažai pavyzdžių. Ir Galime pamatyti, kad žemės ūkio, maisto sritėse yra įgyveninama e, daugiausia sėkmingų projektų. Ir e, taip pat e, biologinės ir pamininės technologijos pirmauja. Biotechnologijos labai dažnai yra susijusios su ilgesniais projektais. Pavyzdžiui, viena įmonė, kurią aš teikiau konsultacinės paslaugas, ji man pasakė, kad be Eurostars programos finansavimo ji negalėtų pasamdyti jai reikalingų inžinierių. Ji e, konkuruoja su e, kompanijomis iš Kinijos ir Indijos. Ir e, be šių inžinierių ji tikrai negalėtų išgyventi. Jai reikės 30 žmonių. Ir dalyvavimas programoje taip pat padidina įmonės įvaizdį, ypač kai jį bendradarbiavė su bankais ar fin, finansų įstaigomis. Ir įmonės, apie kurias aš kalbu, tai yra įmonės, kurios e, neturi pakankamai uh, finansinių išteklių ir projektų, kurie gyvendiname yra pagal Rostars programą, sudaro net ketvirtadalį visos jų veiklos. Ir mes galime savęs paklausti, ar kyla interesų konfliktas. Pagal septintąją pagrindų programą jau yra skatinamos e, mažos vidinės įmonės. Labai dažnai tai daroma per bendradarbiavimo programas arba per teminės programas. Tačiau dažnai mes e, girdime, jog kad paprastai didžiąją dalį lėšų suvalgo projektai, kurie yra pernelik dideli mažoms ir vidutinėms įmonėms. Kartais gali atrodyti jokinga tai, ką sakau, tačiau aš manau, kad ateityje reikėtų į tai atsižvelgti. Nepamirškime, kad mažas vietinės įmonės dalyvauja šioje programoje ne vien tam, kad užsidirbtų, pasipelnytų iš jų. Ir be abejo, mažos vidutinės įmonės nori uh, užsidirbti iš šios programos ir tai yra jų ypatumas, jei jas lyginsime su mokslinio tyrimų centrais ar universitetais. Ir mažos vidutinės įmonės nori gauti rezultatą iš karto. Aš gal šiek tiek sutirštinu spalvas, bet taip yra. Be to galima be abejo kalbėti ir apie išteklius, apie finansus. Šis klausimas e, yra keliamas ir komisijoje. Šiandien išgyvename finansų e, krizę, kuri dėja dar nesibaigė ir kiekvienas stengiasi taupyti kuo daugiau. Ir mes iš tikrųjų dar nežinome, kokios bus finansavimo perspektyvos e, ateityje. Ir ekspertų grupė, mūsų ekspertų grupė siūlo bent jau išlaikyti tokį biudžetą, kuris buvo skirtas anksčiau. Tačiau labai sunku yra iš tikrųjų dar nuspėti tai, kaip susiklosis įvykiai ateityje. Ir mes manome iš tikrųjų, kad net reikėtų ir e, didinti e, šiai programai skirtas lėšas. Jis to negali daryti Europos Sąjunga, gal tuomet tą padarytų valstybės narės. nes akivaizdu, jog šios programos, ši programa yra labai paklausi. Toliau sėkmingų projektų pavyzdžiai. Mes dažnai girdėjome, kad įmonės mums sakė, jog ši programa ne tik padėjo joms susirasti naujų klientų, bet ir buvo naudinga visais kitais aspektais. Dėkuoju. Dziękuję bardzo e, naszej sprawozdawczyni. Ačiū. Ačiū, poniai Laperus. Vieną išvadą aiškiai galime daryti iš šio pranešimo. Programa tikslus įvykdė. Aišku, kai ką reikia koreguoti, bet programos vykdymą reikėtų tęsti. Manau, kad koordinavimo tikslais mes sustiksime ir kito programos etapo metu, po dviejų metų, kai mes galėsime, manau, apibendrinti programos rezultatus. Dėkoju, ponė Laperus, kad atvykote ir pristatėte programą. Linkiu Jums toliau sėkmingai dirbti su šiais klausimais, jie išties svarbus mūsų rinkai. E, proszę Państwa, e, pozostały nam właściwie już finalizujemy dzisiejsze spotkanie. E, sprawy Kolegos beveik šiandieninio posėdžio pabaiga, dabar kiti klausimai. Kitų klausimų nepateikta. O kitą savaitę mūsų laukia labai svarbus komiteto posėdis. tarsimės dėl balsavimų. Strasbūrė posėdis bus 9 gegužės balsa, balsavimai. O šiandien man belieka Jums padėkoti ir skelbiu posėdį baigtą.